Colleagues, uh, good afternoon. Labadiena, kolegos. Kadangi pirmininkas nedalyvauja posėdėje, vicepirmininkai taip pat negali dalyvauti šiame posėdėje. Jeigu neprieštarvus ponia Kions, kurie atvyko čia iš anksto, aš pirmininkausiu šiam posėdžiu, tikiuosi nebus jokių maištų. Taigi, kaip atitinkami pranešėjai paprašė, pirmiausia, norėčiau pristatyti šios pakeitimus darbo atvarkiai. Ketvirtas klausimas dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, tai yra ponios Makintar pranešimas, bus aptariamas maždaug 16.15. Todėl mes pradėsime nuo penktojo klausimo dėl Europos teisingumo teismo sprendimo ir Šeštoji klausimų dėl lybė delegacijos į EULISA agentūrą. Pranešėjos prašymų, ponios Benovos nuomonė, nuomonės aptarimas šiandien bus atidėtas. Paprašus pranešėjai, balsavimas dėl Gabrielio pranešimo, tai yra 15 klausimas, atidėdamas kitam komiteto posėdžiui. Taigi, turint galvoje šios pateikimus, jeigu niekas neprieštarauja, prašau patvirtinti darbo atvarkės projektą. Ačiū. Dabar nuo visų patvirtinimų norėčiau pateikti koordinatorių rekomendacijas. Pirmiausia, pranešėjų skirimas. E, man įdomu su pasitenkinimu pastebėti, kad aš esu nominuotas renkti nuomonę dėl 29-osios metinės ataskaitos dėl ES teisės gyvendinimo stebėsenos. Jeigu niekas labai neprieštarauja, tai ši rekomendacija turėtų būti patvirtinta. Nematau jokių prieštaravimų. Trečiasis klausimas. Tarp institucinio darybų dėl teisėkros procedūrų padėtis. Daugiametės finansinės programos trialogai. Kaip žinote, mūsų pirmininkas ponas Lopesas Agijaras pirmininkavo dviems trialogams, siekiant rasti sprendimą dėl deleguotojų aktų klausimų e, programavimo kontekste, e, tais klausimais, kurie yra mūsų kompetencijoje. Mes pateikėme kompromisinius pasiūlymus, kurie atitiktų pirmininkų sueigos ir koordinatų reikalavimus ir remiantis precedentais kitose komitetuose dėl finansinių priemonių. Pasiekta daug pažangos programoje susijusios su teisingumu. Komisijos generalinis direktoratas e, vidaus reikalams per trilogą pateikė savo pasiūlymus raštu. Generalinis direktoratas prašo pateikti Aš paprašau, pirmininkas paprašė direktoratą pateikti šios pasiūlymus vėliausiai iki 13 dienos. Ir jie dar nepadėkti. Na ir pirmininkas ir toliau su visais pranešėjais ir šiomis pranešėjais gins parlamento prerogatyvas ir pateiks naują informaciją, kai tik jos turės. Ir aišku, apie visus naujus dalykus gavus komunikatą iš ar pranešimą iš komisijos. Kitas trilogas vyks rugsėjo 25 dieną. Pirmininkas taip pat informuos e, pirmininką Šulcą apie tai, kuris e, surengs aukšto lygio trilogą ateityje. Kolegos, dabar periname prie penktojo klausimo. E, Teisingumo teismo sprendimas byloje C64811. Mm, dėl to, kad valstybė narė atsakinga už nelydimą pilnamečio prieglošio prašymą pateikta daugiau nei vienoje valstybė narė nagrinėjimai yra valstybė, kuria po prašymo pateikimo yra nepilnametis. Pirmiausia, suteiksime teisės tarnybai žodį, kad jį pristatytų šią bylą, nes ji yra e, svarbi e, parlamentui, kadangi e, bendroje deklaracijoje buvo minimas, minima ši byla ir buvo komisija įsipareigojo apsarstyti naujus teisėkuros pasiūlymus, siekiant adaptuoti Dublino reglamento tekstą. Jeigu e, byla pakeistų jau patvirtintą reglamento tekstą. Ši nu, nuostata yra susijusi su nelydimais nepilnamečiais teikiančius prašymą suteikti tarptautinę apsaugą. Dabar suteiksiu žodį teisės tarnybai, kuri galbūt pristatys mums šią bylą. Ačiū. Thank you, Chair. Uh, the case you have just... Ačiū, pirmininkė. Jūs ką tik tai pristatėte e, bylą. Ji buvo dėl antro Dublino reglamento išaiškinimo. Kaip žinote, e, šio reglamento nauja redakcija buvo dalis vadinamojo prieglapšio paketo nesenai patvirtino. Priminsiu, jog Dublino reglamente yra numatyti e, kriterijai, pagal kuriuos nustatoma valstybė narė atsakinga už prieglapšio prašymo nagrinėjimą, kai jis pateikiamas Europos Sąjungoje ta kompetencija priklausytų vienai valstybei nariai reglamentas numato hierarchiją nustatymo kriterijų ir yra bendra gyvenamosios vietos e, taisyklė e, kai pagal tos kriterijus negalima nustatyti atsakingos valstybės narės, e, to atveju tai valstybė narė, kur pateikiamas pirmas prašymas, kur atsakinga valstybė narė taip pat gali prisimti atsakomybę savanoriškai pagal suverenumo taisyklę toliau reglamentas numato taisyklės tokiam situacijom, kai trečiosios valstybės pilietės prašo preglapšio valstybėje narėje, kuri nėra ta pati, kuri yra numatyta pagal reglamento nuostatas. Reglamentas numato procedūrą, kaip prieglapšio prašytojo prašymą galima perduoti atsakingai valstybėje nariai. Šiandien aptariame teismo bylą, tai prasidėjo jo prašymų dėl prejudicinio sprendimo iš Junktinės karalystės. Anglijos ir Velso apeliacinio teismo dėl Dublino reglamento šešto straipsnio išaiškinimo, pagal kurį būtų galima nustatyti atsakingą valstybę narę už e, nelydimo nepilnamečio prieglobčio prašymo nagrinėjimą. Nacionaliniam e, teisme vyko pagrindinė e, byla, buvo vienas nepilnametis iš Irako ir vienas iš Eritrėjos, jie paprašė prašymo e, prieglopščio jungtinėje karalystėje šeimos narių kitose valstybėse narėse nebuvo. Taip pat buvo nustatyta, kad tie patys nepilnamečiai pateikė prieglaušio prašymus kitose valstybėse narėse, atitinkamai Italijoje ir Niderlanduose. Ir kaip tik tai todėl buvo nuspręsta, kad nepilnamečiai būtų perduoti tom valstybėm narėm, kurios buvo laikomas atsakingomus už jų prieglaušio prašymo nagrinėjimą. Šie nepilnamečiai užginčijo perdavimo sprendimo teisėtumą. Reikėtų pažymėti, kad prieš abiejų nepilnamečių perdavimo procedūrą po to, kai vienas nepilnametis jau buvo perduotas. Junktinės karalystės valdžios institucijos nusprendė pačios nagrinėti prieglošio prašymą pagal suverenumo taisyklę. Vis dėlto Junktinės karalystės teismo prašymas buvo pateiktas dėl Dublino reglamento šeštos straipsnio aiškinimų, tai tebeliko e, aktualu. Šeštas straipsnis yra e, skirtas tam, kad numatytų atsakingą valstybę narę pagal e, du etapus. Pirmiausia, išnagrinėjamas klausimas, ar yra kurioje kurio norė, e, valstybėje narėje e, nepilnamečio šeimos narys, tuomet ta valstybė narė e, tampa atsakinga, jeigu tai atitinka vaiko interesus. Kaip minėta anksčiau, šiuo atveju abu nepilnamečiai neturėjo tokių šeimos narių ES, tokiu atveju, tai valstybė narė, kur nepilnametis pateikė savo prieglapšio prašymą, yra atsakinga užnagrinėjimą, tačiau, kaip yra to atveju, jeigu nepilnametis pateikia prašymus ne vienoje, o keliose valstybėse narėse. Kaip yra nepilnamečio šioje byloje atveju? Aišku, šeštas straipsnis nenumato sprendimo tokiom situacijom ir galbūt prisimenate. Šeštas straipsnis buvo vienas iš sudėtingų klausimų derantis parlamentui ir tarybai dėl naujo Dublino reglamento. Ir kadangi nebuvo aiškumo, tokių situacijų atveju, kai ne vienas prašymas ir aš prie to dar e, grįšiu, bet pirmiausia norėčiau paminėti, kokį sprendimą rado teismas. Teismas išaiškino, kad jei nepilnametis kurio šeimos e, na, narių nėra valstybėje narėje, teisiniu e, keliu, pateikia prašymus, prieglašio prašymus keliose valstybėse narėse, tai atsakinga yra ta valstybė narė, kurioje yra nepilnametės po prieglošio prašymo e, pateikimo. E, teismas e, atsižvelgia į nuostatos formuluotę ir išaiškino, kad iš tiesų yra neaišku, kuri valstybė narė turima galvoje. Pagal teismo aiškinimą, kad tai galėtų būti pirmojo prašymo valstybė narė Generalinis advokatas savo išvadoje e, pasakė, kad šeštas straipsnis turi būti vienintelė e, nuostata, kuri turėtų numatyti visas įmanomas situacijas susijusias su nepilnamečio e, priegločio prašymu. Teismas taip pat nagrinėjo tai, jog turi būti teisė nedelsiant pasinaudoti prieglopščio E, prašymo nagrinėjimo e, teisę ir e, šeštas straipsnis konkrečiai kalba pilnamečius, atsižvelgiate tai, kad nuostata yra skirta nepilnamečiams nelydimiems nepilnamečiams, kurie yra ypač tarptautinės apsaugos atveju pažeidžiama grupė. Tai procedūra neturėtų būti netinkamai vilkinama ir nelydimi nepilnamečiai neturėtų būti perkelti, perduoti į kitą valstybę narę. E, kalbant apie reglamento 15 konstatuojamą e, dalį, ten kalbama apie pagrindinės e, teisės įtvirtintas hartijoje, teismas nusprendė, jog Hartija patvirtina nuostatos aiškinimą. Šis aiškinimas atitinka išvadą, kadangi atsižvelgiant į principą, kuriame kalbama apie vaiko interesus, tai E, tuomet valstybė narė, kurioje yra nepilnametis, turėtų būti atsakinga už prieglašo prašymo e, nagrinėjimą. Galbūt prisimenate, kad derantis dėl naujo Dublino reglamento parlamentas ir komisija bandė paaiškinti e, šeštą straipsnį, kuris dabar yra aštuntas straipsnis, ir iš tiesų remiantis vaiko interesais Tai turėtų būti pagrindinis principas nustatant atsakingą valstybę narę. Komisija pasiūlė daryti nuorodą į tokį taikymą naujam e, pasiūlyme. Parlamentas pageidavo daugiau aiškumo, kalbant apie nuostatą šeštame straipsnė, kad būtų geriau apsaugomi nepilnamečiai, kad būtų išvengta nereikalingų perdavimų nepilnamečių iš vienos valstybės narės į kitą. Deja, taryba tam pasipriešino ir minėjo pirmo prašymo valstybę narę, sakė, jog atsiras e, galimybė e, rinktis tą valstybę narę, kur geriausios sąlygos yra. Ir galų gale buvo pasiremta ta teismo byla, e, kuri dar nebuvo išspręsta ir buvo sakoma, kad rezultatas nenustėjimas. Todėl buvo nuspręsta šeštam straipsnėje palikti nuostatą į tą valstybę narę, kur nepilnametis pateikė savo prašymą, toliau nenurodant uh, kas bus to, tose situacijose, kai keli prašymai pateikti keliose valstybėse narėse. Tačiau buvo sutarta dėl bendro pareiškimo paskelbto oficialiajame ES e, e, lydinėje kartu su Dublino reglamentu ir pagal šitą pareiškimą komisija e, svarstys, kaip būtų galima peržiūrėti nuostatą dėl nelibų nepilnamečių, atsižvelgiant į sprendimą byloje C648-11, kad teismas rimtą sprendimą vėliausiai iki 16 metų Liepos mėnesio ir tuomet teisėkurininkas pasinaudos savo kompetenciją e, siekiant apsaugoti vaiko interesus. Spėjame, kad dabar e, komisija analizuoja, kokį poveikį turės šitas sprendimas atsižvelgiant į bendrą pareiškimą. Ir bet kokiu atveju šitas sprendimas bus labai uh, svarbus, aiškina naujo Dublino reglamento 8 straipsnį, uh, kai reglamentas įsigalios. Dėkui. Um... Dėkoju. Yra keletas kolegų, kurie paprašė žodžio. Siūlau dabar jų išklausyti, o po to kreipsiuos į komisijos atstovą poną Rain. Taigi pirmiausia mūsų sąraše ponia Ekstra. Dėkoju pirmininkė, tikrai pripažįstu, kad e, šiame komitete ir parlamente neįprasta, kad e, mus sujaudina teisės e, tarnybų kalbos. Aš tik noriu priminti, kad ką jūs ir šešėliniai pranešėjai mąstėme ir ką darėme dirbdami prie šio klausimo. Todėl turiu padėkoti jums ir kitiems už tuos pasiekimus, nes kartais stebuklai vyksta. Mes e, Liepos mėnesį patvirtino bendrą Europos prieglaušio sistemą, o dėl antro Dublino reglamento aš esu pranešė ir vienas iš sunkiausių klausimų, tvirtinant galutinį sutarimą, nepaisant kitų kliučių, buvo kaip tik ir tas nelydimų nepilnamečių klausimas ir kur nagrinėti jų pateiktus prašymus. Nes ankstesnis reglamentas e, teigia tik tie, kad pilnamečiai turėtų būti e, jų e, pareiškimai nagrinėjami ten, kur jie buvo e, paduoti. Priešingą atveju jie turi būti sugražinti į savo šalį. Komisija ir parlamentas norėjo išaiškinti šitą vietą, kad ta šalis turi būti ta, kurioje buvo paduotas paskutinis prašymas. Ir taip pat buvo norėjo ta nustatyti tą šalį, kurioje buvo paduotas pirmas pareiškimas. Todėl kompromiso buvo ieškoti labai sunku. Galiausiai buvo nuspręsta pasilikti prie seno reglamento teksto, tikintis, kad bus apsaugoti nelydimo nepilnamečio interesai, o taip pat e, padaryti bendrą pareiškimą su nuoroda į naują teismo teismo bylą. Taigi, trys institucijos pareiškė, kad kai bus primtas teismo sprendimas, tai tuomet komisija šį straipsnį peržiūrės pasiremdama teismo išaiškinimu. Džiugu, kad yra toks teismo sprendimas, tai tik tai rodo, kad mūsų kryptis buvo teisinga, nes nepilnamečiai tikrai neturėtų būti mėtomi šalies į šalį. Turėtume ieškoti stabilumo, ir toje šalyje, kurioje pirmiausia yra gyvena tas nepilnametis. Bus labai įdomu sužinoti, kaip valstybėse narėse buvo, bus priimtas šitas sprendimas, nes sprendimas yra labai aiškus ir jisai turi būti taikomas iš karto. Nelydami nepilnamečiai neturėtų priklausyti nuo Dublino reglamento uh, e, pervežimų. Ir žiūrėsime, kaip ta taisyklė bus įgyvenima valstybėse narėse. Visiškai suprantama, kad komisija, remdamasi teismo sprendimu, sugrįš į parlamentą jau su nauja 8 straipsnio 4 dalies redakcija, kad būtų pakeistas visas reglamentas ir priderintas prie naujo teismo sprendimo. Todėl mano klausimas komisija yra labai paprastas, kada tai bus padaryta. Taigi noriu padėkoti ir labai lauksiu jūsų atsakymą. Žinoma, mes suteiksime komisijai progą atsakyti į šios specifinius klausimus. Aš taip pat noriu padėkoti ponė Vikstram, kuri jau ilgai dirba šioje srityje ir deda didelės pastangas. Taigi, palaukime atsakymą. Toliau mano sąraše ponas Sipul. Dėkuoju pirmininkė. Išklausius anksčiau kalbėjusių, aš kalbėsiu labai trumpai. Yra teismo sprendimas, tačiau jo įgyvendimas yra visai kas kita. Todėl man e, norisi sužinoti, kokie bus teismo sprendi, kokios bus teismo sprendimo pasiekmes e, prieglopščio srityje. E, ir kaip bus traktuojami tie nelydimi nepilnamečiai. Kila klausimas, ar e, tik senajame dugno reglamente nebuvo tos labai griežtos taisyklės, nes manau, kad e, situacija kol kas e, nepagerėjo, nes prieglaušio prašytojai nėra vienodai pasiskirstę po valstybės narės, turint omenyje valstybių narių dydį. Todėl mm, kilo klausimas, ar sprendimas yra subalansuotas tuo požiūriu būtent. Ir kaip e, bus įgyvenimas šitas teismo sprendimas ir atsižvelgima į nepilnamečių interesus. Toliau, ponia Movar. Dėkui. Ačiū, aš kalbėsiu vengriškai. Ši problema tampa vis svarbesnė mano šalyje. Vengrijoje vis daugiau prieglašio prašytojų atvyksta į Vengriją pastaruoju metu. Dėl to kilo tam tikra įtampa, nes nauja e, prieglaušio prašytojams skirta vietoje buvo atidaryta Vengrijoje. Na ir tas faktas, kad šimtai tūkstančių žmonių išvyksta iš savo šalių, vyksta, tai yra pasakmė neteisingų karinių konfliktų pasakmė. Ir tai yra susijęs su tarptautinė teisės sistema. Čia nieko gero tame nėra. Blogai, kad žmonės išvyksta iš savo, savo šalių. Blogai, žmonėms, kurie nu, privalo kentėti, patirti socialinį įtampą šalyje, į kurią atvyksta. E, na, mes, aš nemanau, kad apie tai dar net reikia diskutuoti. Tačiau svarbiausia problema yra, kokia yra nelydimo nepilnamečio koncepcija, ką jį reiškia. ką reiškia, kaip tokie vaikai atvyksta į Europą. Ar jie yra prekybos žmonėmis aukos? Žinoma, kad dešimtmečiai vaikai vieną rytą kažkur trečiame pasaulyje nusprendžia vykti į Europą savarankiškai. Ar kas nors atkreipia dėmesį į šio proceso priežastis, ar tai yra prekyba žmonėmis? Jeigu taip, tai tuomet turėtų mm, būti vykdomi dideli baudžiamieji persekėjimai ir tyrimai. Na, antras dalykas, dėkoju ekspertės e, pasisakymui, ekspertai už pasisakymą. Na ir kaip pateikiami prašymai suteikti prieglostį, kai jie yra svarstami. Pirmiausia, reikia užtikrinti vaiko teisės, jo interesų apsaugą. Ar tokiame procese dalyvauja ekspertai ir ar jie atstovauja vaikų kilmės šalį, ar jie atstovauja vaiko teisės aukti šalyje, kurioje jie gimė, priklausyti tai šeimai, kurioje jie gimė, kalbėti tą kalbą, kurioje, kurios aplinkoje gimė ar trečiųjų šalių vaikus reikia priimti mūsų šalise, nes trečiųjų šalių, e, trečios šalise ne vieta vaikams. Tuomet mes patys būsime prekiautojai žmonėmis. Norėčiau uždėsiai tam tikrą perspektyvą. Šiandien aptariame teismo sprendimą. Žinoma, mes neaptarnėjame viso klausimo susijusio su nelydimais nepilnamečiais, nes tai būtų labai plati diskusija. Ir viską, į viską reikia žvelgti rezoliucijos patvirtintos parlamento dėl nelydimų nepilnamečių kontekste. Ta rezoliucija buvo patvirtinta praėjusią savaitę e, Strasbūre, pagrįsta ponios Grisbek pranešimu. Taip pat e, dar reikia turėti galvoje tą darbą, kuris skirtas nustatyti e, suaugusiosius, kurie e, šią situaciją įstumia vaikus. Tai yra lygigratus klausimas e, ir jo neturime paviršti. Tačiau šiandien kalbame apie tą sauresnį aspektą, apie nepilnamečių, elgesį su nepilnamečiais ir tas ryšys tarp teismo sprendimo ir to subjektivumo, kuris yra būtinas, kalbant apie nepilna, neleidimus nepilnamečius, yra įdomus dalykas, kuris e, yra prieštaringas. Išklausėme apie teisinę pusę pasisakymą. Na ir aišku, visiems reikia visiško aiškumo ir paprastumo. Tačiau kalbant apie tokią asmenų kategoriją, nepriklausomai nuo esamo aplinkybių, reikia, e, svarstant šį klausimą, atsižvelgti į subjektyvius dalykus. Taigi dabar, jeigu leisite, suteiksiu žodį komisijai, kad e, komisijos atstovai paaiškintų e, klausimus, ypač dėl įgyvendinimo. Man atrodo, kad čia yra Stevenas Ryanas, skyriaus viršininko pavaduotojas, kuris kalbės šio klausimo, ar ne? Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija e, šiltai priima šį sprendimą, džiaugiasi šio sprendimu ir komisarė Malmstrom tai minėjo Strasbūre per plenarinę sesiją, patvirtinus prieglopščio paketą Strasbūre. Ir mes e, rimtai vertiname šį sprendimą, jis patvirtina komisijos nuomonę dėl Dublino reglamento interpretacijos. Ta e, formuluotė nesikeičia tačiau e, jos tikroji reikšmė e, buvo patikslinta teismo sprendimo. Jis patvirtino, kad nebūtini perkelimai vaikų iš vienos valstybės narės į kitą turi būti dalykas, kad, e, kurio reikia vengti. Ir remiantis vaiko interesų apsauga, jo prašymas turi būti nagrinėjimas toje šalyje, kurioje tas vaikas yra. Komisija prisimena savo įsipareigojimus reglamento patvirtinimo progą išdėstytus e, bendroje deklaracijoje ir mes svarstysime, ar reikia peržiūrėti 8 straipsnį ketvirtąją dalį. Jeigu bus keičiamas šis straipsnis, tai jis bus tikslinis e, ir bus skirtas šiai konkrečiai nuostatai. Komisija kol kas dar viduje svarsto, ar toks pakeitimas bus būtinas. Žinoma, pakeitimas, kuris patikslina nuostatos reikšmę, būtų optimalus dalykas, todėl mes iš pradžių savo pradėjimą pasiūlymę taip ir pasakėme, tačiau tuo pat metu sprendimas yra gana aiškus ir iš karto yra taikytinas, todėl mes įvertinsime, ar būtina teikti pakeitimą ir dėl to apsispręsime tinkamu metu. Žinoma, jeigu e, nuspręsime teikti tokį pasiūlymą, parlamentas ir taryba bus tos institucijos, kurios galų gale spręs dėl tokio pasiūlymo likimo. Apie laiką dar neaišku, viskas priklausys nuo platesnių politinių sumetimų, apie ką aš nieko negaliu pasakyti Tai buvo užduotas klausimas dėl sprendimo įgyvendinimo valstybės narėse, nes teismo sprendimas jau yra patvirtintas birželio mėnesį. Kaip ir visi teisingumo teismo sprendimai dėl e, galiojančių teisės aktų, jie yra iš karto yra taikytini ir yra teisino dalis. Todėl mes tikimės, kad valstybės narės e, jį taikys. Mes atkreipiame į tai e, dėmesį per kontaktinio komiteto sustikimą iš karto po sprendimo prieimimo. Ir mes ir toliau e, seksime, kaip vystosi situacija per įprastinę teisino stebėseną. Ir jeigu kiltų neiškumų ar netikslumų, mes panaudosime savo galias ir jeigu reikės, nebejodami pradėsime oficialias procedūras. Dėl šios nuostatos taikymo, turint galvoje labai aišku teismo sprendimą. Ačiū. Thank you very much indeed for that and uh, perhaps the... Labai ačiū. Galbūt komisija galėtų mus informuoti apie tai, kaip e, vyksta arba nevyksta gyvenimas. Esu tikras, kad komitetą tai labai domins. Gerai. Dabar, gerbėmiai, einame prie kito klausimo. Tai yra šeštas mūsų pakoreguotos darbo tvarkės punktas. E, Libe delegacija į Europos didelės apimties ETS sistemų laisvės saugumo ir teisingumo ir operacijų valdymo agentūros Eulisa būstinė Talinė e, Estijoje. Delegacija ten lankėsi balandžio 29-30. Ši agentūra pradėjo darbą pernai Gruodžio e, pirmąją būstinė agentūros yra Talinė. Delegacija ten vyko, kaip sakiau, šį valandį. Dalyvavo delegacijos sudėti ponas Kolaluganas ir per Liepos per Strasbūro plenarinę e, sesiją Nariai taip pat apsilankė agentūros e, techniniam padaliny e, Strasbūrė, kur yra e, centrinės domenų bazių sistemos ir dabar suteiksiu žodį ponui Kalu, kad jis pristatytų delegacijos ataskaitą. Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, lankėmės Estijoje ir Strasbūrė, kitaip tariant, keliose vietose. įgaliojimai buvo skirtingi atitinkamų visų tuo metu. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad politinis mūsų sparnas ne visuomet mūsų remia taip, kaip turėtų. Sekretoriatas puikiai dirba, tačiau pa parlamentas apsunkina kartais apsilankimus kažkur tai kitur e, e, Strasbūrė per plenarinę e, sesiją. Estijoje susitikome su agentūros vadovais, EULIS agentūros vadovais. Susitikome ir su Estijos vidaus reikalų ministru. Lankėmės ten trumpai, tačiau pastebėjome, kad agentūra puikiai susidoroja savo funkcijomis vykdo uždavinius. Iki šiol buvo iškilusi viena asmenė problema, tai vadinam, vadinamosios e, personalo asimetrijos problema. Na, e, suprantu, jau galima sakyti, jog turėtų būti ryšys tarp to, kiek e, kainuoja pragyvenimas atitinkamai vietoj ir darbuotojų užmokesčio. Bet galima tam tikra simetrija. Gali būti, kad personalas nuvyksta kažkur tai ir ten uždirba daugiau. Ir aišku, nelabai kas norės vykti ten, kur uždirbs gerokai mažiau. Nuvykę į Estiją, pastebėjom, kad Estijoje labai daug laisvų darbo vietų buvo, kai tuo tarpu Strasbūrė visos darbo vietos buvo užimtos. Taigi e, norinčių dirbti e, Strasbūrė kur kas daugiau negu norinčių dirbti Estijoje ir jau užsiminiau dėl ko. Turbūt ateityje e, reikėtų pagalvoti apie svertinį užmokesčio koficijantą, kad personalą būtų galima pritraukti į tokias vietas. Nes žinoma, kad siūlomas darbo užmokestis tiesiog kirtusi su sveiku proto. Uh, Na, nežinau, ar da, darbuotojai buvo mažiau kvalifikuoti, tačiau būt, būtų labai kvaila siūlyti mažus užmokesčius, norint labai kvalifikuotų aukštos kvalifikacijos darbuotojų, gebančių valyti stambes informacinių technologijų sistemas. Atrodo dabar, kad e, tie, kas dirbs Talinę, negaus tokio paties užmokesčio, kaip kad dirbantis kitose vietose. Ir e, kaip sakiau, mūsų ataskaitoje padaryta e, tokia išvada, reikėtų uždegti žalę šviesą agentūrai, reikėtų pasveikinti agentūros vadovus su atliktų darbu, taip pat akcentuoti kad ir Estijos, ir Prancūzijos, abiejų šių šalių atveju galima pasakyti, jog jos remia agentūras, padėjo joms įsisteigti, ES tai nekainavo, pačios e, būsnės patalpos nekainavo, to negalima pasakyti apie Austriją, kur agentūra turi mokėti Austrijai už suteiktas e, patalpas rezerviniam sistemom. Vėlgi norėčiau pabrėžti rekomendaciją, kad agentūra išlaikytų aukštą bendradarbiavimo lygmenį su valstybėm narėm ir agentūra turėtų pasinaudoti patarimų į darbo grupių nacionalinio eksperto patirtim ir žiniom. Visų pirma, SIS2 atveju. Turbūt visi agentūroje supranta, E, tokį poreikį ir Estijoje, ir Strasbūrė buvo didelio e, darbo efektyvumo požymį. Tai labai teigiamas e, dalykas. Dėkui. Dėkuoju. Pone Sipol jau atvyko. Prieš kreidamas į ją norėčiau jūs dar kartą kreiptis ir užduoti klausimą. Kaip suprantu, šitos agentūros yra įsikūrusios valstybėse narėse ir jos nori, kad tos agentūros jose įsikurtų. Jūs dabar kalbėjote apie skirtingus atlyginimus mokamus darbuotojams tose šalyse, o taip pat e, tikriausiai apie skirtingas e, patalpų um, kainas. Kai kurios valstybės neatsakot, jos duoda nemokamai. Skaidrumo prasme, juk kažkas į sieną kainuoja kažkurioje vietoje. Jūs sakote, kad šitos išlaidos yra skaidriai prižiūrimos. Na, pakomentuokit tą klausimą, prašau. Kaip jau minėjau, dėl patalpų tai yra problema, nes Prancūzija suteikia patalpas nemokamai. Tas pats ir yra ir Estijoje. Jie parodė tikrai diplomatinės pastangas, e, kad laimėtų, kad šita agentūra įsikurtų jų šalyje. Tuo tarpu Austrijoje situacija lieka neiški, neaišku, ką jie moka. Aš suprantu, kokia yra ES politika. Jinai yra taikoma ne tik tai šitoms agentūroms, ir jog turi būti tam tikras ryšys tarp mokėsimo atlyginimo ir tos valstybės pragyvenimo lygio. Tačiau dažnai tokia politika nepasiteisina. Jeigu jūs kalbate apie aukšto, aukštos kvalifikacijos darbuotojus, ir jeigu tokie asmenys nebepageidauja dalyvauti tose, tos, tokiuose konkursuose dėl to, kad jie nori išsaugoti gaunamą atlyginimą, pavyzdžiui, kitose Europos institucijose. Nes jau yra tokių asmenų, kurie um, dirba Briuselyje, komisijoje ir jie net nenorėjo išvykti į Estiją, nes tiesiog uždirbs mažiau. Kai direktorius kalbėjo su mumis, tai jisai <laughs> buvo priverstas e, atsakyti visiems kandidatams. Nes jie puikiai supranta savo vertę. Taigi, suprantu tą ryšį tarp atlyginimų, dy, tarp atlyginimų dydžio ir atskiros valstybės. Tačiau aš pateiksiu biudžeto komitetui pasiūlymą vis dėlto išnagrinėti, ar tokia politika kartais nepasiteisina ir nėra žalinga m, mm, aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kuriuos norime e, pasisamdyti, įdarbinti. Taigi ieškokime praktinių sprendimų, bet tai nėra mūsų komiteto prerogatyva. Dėkuoju. Ačiū, ponė Sipul. Dėkuoju. Ponas Koelio išaiškino, kokia yra problema, kai mes kalbame apie IT saugumo e, surėti arba tų projektų vykdymą mūsų nagrinėjimo srityje, tai viskas susiję ne tik su viešuoju, bet ir su privačiuoju sektoriu, ypač kai kalbam apie projektų valdymą. Klausimas ne, koks yra ir kaip atliekamas darbas. Buvo uh, kalbėta, kad reikia sumažinti e, tą lygį įsipareigojami, tačiau vis viena mums trūksta darbuotojų. Aš balandžio mėnesį e, keliavau kartu per tą vizitą. Buvo minėtas duomenų rinkimo projektas ir man kyla klausimas, kaip mes galime užtikrinti tų, tų surinktų duomenų saugumą. Ar nėra iš sistemos įskirti e, nesaugus duomenys, ar dėl to buvo diskutuota, nes tai yra asmenis klausimas. Ponas Kuelio, ar jūs norėtumėte atsakyti šitą klausimą? Dėkoju, pirmininkė. E, Kiek mes žinome, nebuvo problemų dėl Europos tinklo. Tiesą pasakius, aš žinau du atvejus dėl duomenų nutekėjimo, bet tai buvo susijęs su nacionalinė, nacionalinės kontrolės stygiumi valstybėse narėse. Todėl mano manimo mes kaip parlamentas turėtume paprašyti valstybių narių išsiaiškinti, kai yra tas ryšys su Europos e, tinklais, ar tik nėra tų e, duomenų nutikėjimo rizikos, nes kol kas viskas veikia neblogai, mes puikiai tą žinome ir duomenų nutekėjimo atvejais mums žinomas tai yra tik tai vienas. Ir tai yra gerai. Ačiū. Mes taip pat esame parengę kaip komitetas laišką komisijai dėl mūsų pozicijos šioje srityje. Ar dar kas norėtų pateikti kokių komentarų ir klausimų? Na, jeigu taip, tai Manau, kad prieštaravimo daugiau nėra ir mes patvirtiname pranešimą, dėkojame Koelio, komitetas jį patvirtina. Dėkoju už atliktą darbą. Ponios ir ponai, dabar yra dar kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, bet kurį nepradėsime iki be 15.7, nes 5, e, nes yra lankytojų. Todėl aš norėsiu paprašyti, kad mes susirinktume 15 po 4. Dovanokite, kad yra toks pakeitimas, bet man atrodo, tai geriausiai išeiti. Susitikime 15 po 4. Ačiū. Ladies and gentlemen, welcome back. Ponios ir ponai, e, sveiki sugrįžę po pertraukėlės. Dabar pereisime prie ketvirtojo klausimo. E, Sveikinu tuos, kurie sugrįžo ir kurie tik dabar prie mūsų prisijungia. Ketvirtasis klausimas - euro ir kitų valiutų apsauga nuo padarbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuris pakeičia kuria pakeičiamas tarybos matinis sprendimas 2383. Mūsų pranešė yra ponia Makintar. Noriu kolegams pasakyti, kad birželio 19 dieną Lybė komitete ponia Makintar pristatė e, nuomonės projektą, o nuo tada pateikta 57 pakeitimai vietoj kelių tūkstančių, kaip, kart, kaip kartais būna. Pirmiausia, steiksiu žodį pranešėjai, po to paprašysiu šešėlinius pranešėjus, kurie dalyvauja posėdėje prisidėti prie diskusijos, po to kitus komiteto narius, o po to paprašysiu komisiją pakomentuoti mūsų diskusiją ir pateiktus pakeitimus. Taigi pirmiausia, žodis poniai McIntyre. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, šis pranešimas yra susijęs su pasiūlymu sugriežtinti esamas nuostatas, kovojant su valiutos padirbinėjimu. Žinoma, euro padirbinėjimas yra grėsmė verslui ir vartotojams, o ryšys su organizuoto nusikalstamumu yra labai rimtas padirbinėjimo aspektas. Kaip sakė pirmininkas, jau aptarėme mano pranešimo projektą. Apskritai, aš manau, šis pasiūlymas yra sveikintinas. Yra keletas ryčių, kur mes šiek tiek nesutinkame su juo. Pirmasis dalykas būtų teritorial, teritorial, teritoriškumo klausimas. Aš jau patikėjau pakeitimą dėl to ir e, juo teigiama, kad e, valstybės narės yra svarbiausi veikėjai, nusprendžiant, kam priklauso jurisdikcija. Aš nemanau, kad e, sunervinau daug žmonių, patikdama tokį pakeitimą. Kitas dalykas yra minimalios e, bausmės. Komisija mano, kad suderintas požiūris, nustatant baudžiamasis sankcijas, būtų vertinga atgrasamoji priemonė. Tačiau nemažai valstybių narių mano, kad tokios minimalios sankcijos būtų pernelyg didelis siekis ir prieštariautų subsidiarumo principui. Taip pat manau, kad dėl tų netitikimų tarp valstybių narių suderintų minimalių bausmių sistemos nustatymas turėtų nevienodą poveikį visoje Europos Sąjungoje ir būtų neproduktyvus. Nemažai pakeitimų kurie buvo pateikti, yra skirti minimalioms sankcijoms. Ir didelė jų dalis atrodo linkę palaikyti tą patį sprendimą. Aš dėkuoju ponai Stifler, ponui De Jong ir ponui Tavareš už jų pakeitimus šiuo klausimu. Taip pat dėkoju ponui Papadoplu ir ponui Fos už jų pakeitimus konstatuojamosioms dalims. Ponios Vajon pakeitimai man kelia šiek tiek problemų, tačiau turiu pasakyti, kad jo 39 ir 57 pakeitimai yra sveikintini. Yra kitų pakeitimų, kur, kurie man kelia klausimų ir per daug nekomentuojama. Aš e, manau, e, reikėtų siūlyti išsiaiškinti šešėlinių pranešėjų e, susitikime. Visi mano, kad reikia siūsti signalą, kad šis klausimas yra rimtas ir tikiuosi, kad rasime pozityvų kelią pirmin. Todėl dėkoju visam, visiems už bendradarbiavimą ir pagalbą šešėliams pranešėjams, poniai Vikstrom, kuri mane labai rėmė šiame darbe ir tikiuosi padirbėti šešėlinių pranešėjų posėdėje ateityje ir tikiuosi, kad pasieksime gerą susitarimą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, kurie parodė, kad norėtų kalbėti. Pana, pirmiausia, ponia Štifler. Dėkoju pirmininkė, kai buvo atlikti poveikio tyrimai, komisija priejo išvaigos, kad e, valstybės narės taiko skirtingas taisyklės kovojant su Europo dirbinėjimu. Tai yra baudžiamosios sankcijos, jos skiriasi. Ir nauja direktyva siekia nustatyti minimales sankcijas privalomas visoms valstybėms narėms ir bausmė numatoma nuo 6 ir, e, iki 8 metų e, asmenims, kurie susiję su gamyba ir e, padirbtų pinigų platinimu. Tokios bausmės yra naudingos todėl, kad taikoma kai kuriuose valstybėse narėse tik tai viena bausmė už padirbinėjimą. Tai reiškia, kad padirbinėtinai kraustus į tas valstybės narės, kur baudžiamosios priemonės yra švelniausios. Tai yra tarsi tokia, toks valstybių narybių e, rinkimasis. Buvo pateikta visa eilė pakeitimų komisijos e, projektui Dabar dėl tų uh, sankcijų, kurios taikomos už nedidelius pažeidimus, tai yra numatomos ir kitos bausmės nei įkalinimas. Toliau už sunkius nusikaltimus pradedama nuo 6 mėnesių laisvės atėmimo iki 8 metų laisvės atėmimo. Taigi, nu, aš e, koordinavau darbą, e, kad tos bausmės būtų suvienodintos visoje Europos Sąjungoje. Pasiūliau sumažinti bausmes ir bausmių finansinį dydį, nes e, tarp valstybių narių yra nevienodas ekonominius įsivystimasis, ypač vienos yra labiau, kitos mažiau įsivyščiusios ir taip pat paliekama teisė nacionaliniam teisėjui pasirinkti bausmės dydį. Taigi tokie yra pakeitimai. Dėkuoju. Thank you very much. Uh, now, Mrs. Fajon, please. Toliau, pana Fajon. Ačiū, dėkuoju pranešėjai. Dabar kalbėsiu slovėnų kalba. Labai ačiū. Tiek pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Pirmiausia, noriu padėkoti už visą iki šiol nuveiktą darbą ir už pateiktą pranešimo projektą. Turime aptarti kai kurios pakeitimus. Aš asmeniškai manau, kad komisijos pasiūlymas buvo gerai parengtas. Aš pati pateikiau dešimt pakeitimų ir šiandienę diskusiją dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo e, vyksta tinkamu laiku. Ekonominė ir finansinė krizė dar nesibaigė, todėl yra daug galimybių padirbinėtojams. Ir bet kokia priemonė, kovojant su šiuo reiškiniu, yra gerai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie minimalių bausmių klausimą. E, šiuo klausimu mes tikime susilaukti daugiausia problemų darybose su taryba ir politinės frakcijomis parlamente. Koks čia klausimas? Baudžiamosios sankcijos e, jų sistemos e, valstybės narėse smarkiai skiriasi ir iš tikrųjų nusikaltėliai ieško tų šalių, kur e, bausmės mažiausios, todėl reikia kažkiek suderinti tas bausmes. Todėl aš iš dalies pritariu minimalių bausmių įvedimui. Mano šalis Slovenija jau turi numatytą minimalią bausmę, tai yra šeši mėnesiai kalėjimo Todėl ši priemonė mums galbūt lengviau būtų primtina, nors jos dar neaptarėme politinėje frakcijoje ir neaptarėme, nors aptarėme bendrą klausimą dėl minimalių sankcijų. Manau, kad tai reikėtų aptarti netolimoje ateityje, nes panašių teisės aktų dar bus. Aš bandysiu ieškoti su pranešėje bendrų e, bendro starimo tikiuosi, kad su taryba taip pat sutarsime ir patvirsime šį pasiūlymą plenarinėje sesijoje. Ačiū toliau, pane Vikstram. Ačiū. Aš taip pat prane, džiaugiuosi pranešėjas pateiktų pranešimų. Manau, kad jos užimta pozicija yra labai išmintinga ir aš pritariu jos nuomonėj ir kitų kai kurių kolegų nuomonėj, kad nereikėtų numatyti minimalių sankcijų šiuo pasiūlymu. Daugelis valstybių narių neturi minimalių bausmių savo baudžiamosios teisės sistemose dėl teismų e, nepriklausomumo ir proporcingumo principų. Gali atsirasti neproporcingos sankcijos ir jos gali prieštarauti nacionalinių baudžiamosios teisės sistemų principams. Ir taip gali būti iškreipyti atgrasomieji poveikiai. Manau, kad daugelis pakeitimų yra būtent skirti šiam klausimui spręsti ir aš tikiuosi, kad rasime tinkamą poziciją parlamente, e, vadovaujant mūsų puikiai pranešėjai. Ačiū. Labai ačiū. Nematau pono Tavarešo ar pono De Jong salėje šiandien. Taigi toliau ponia Matijo. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je vais vous... Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pacituoti Axel Fost kalbą nes jisai negalėjo dalyvauti posėdėje ir jis dėl to atsiprašo. Pateikiau pakeitimus dėl minimalių ir maksimalių bausmių nustatymą. Aš puikiai suprantu, kad e, bausmių harmonizavimas reikalingas tam, kad būtų užkirstas kelias e, valstybių narių rinkimuose nusikaltėliams ir taip pat, kad būtų harmonizuotos direktyvos. Aš taip pat norėjau sukelti diskusijas, nes šitas baudžiamųjų sankcijų harmonizavimas gali net iškreipti nacionalinių baudžiamųjų sistemų funkcionavimą. Mano tikslas nėra bet kokią kainą pateikti pakeitimus. Mano supratimo strategija orientuota į žalos atlyginimą būtų nenaudinga nes sankcija nebūtų pritaikyta nuo nusikalstamos veiklos dydžio. Pavyzdžiui, Vokietijoje, kai yra atliekamas, kai atliekama vagystė, jinai yra nevienoda. Pavyzdžiui, galima pasinaudoti kokio nors asmens silpnumu arba vagystė su įsilaužimu. Ir e, pagal komisiją reikėtų įsiaiškinti, ar nusikaltimas sunkus priklausomai nuo e, žalos dydžio. Jeigu, pavyzdžiui, pavogiamas e, rankinukas iš ponios, kur buvo tik 5 eurai, tai yra e, nedidelis nusikaltimas. Jeigu e, rankinukai buvo 500 eurų, tai jau tuomet didelis. Taigi tokia savoka prieštaravo Vokietijos e, baudžiamojosios sistemos sankcijoms, nes viskas priklauso nuo to, ar įsiložimas ginkluotas, ar su gauja, ar dar kitokio pobūdžio. Taigi harmonizuoti sankcijas yra sudėtinga. Aš manau, kad reikia e, atsisakyti minimalių ir maksimalių bausmių, veikiau nagrinėti, kokios yra tos skirtingos sankcijos valstybėse narėse. Ir tą turėtų darbą atlikti komisija. Aš galiu įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Denide Jong kontaktinė grupė dėl baudžiamosios teisės galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Tokia yra kalbos pabaiga. Norėčiau savo ruoštų pasakyti, kad mes savo frakcijoje išsamei nenagrinėjome tiek minimalių, tiek maksimalių bausmių klausimą, tačiau kaip pastebėjo jau čia keletas kolegų, gali tos bodžiamųjų sistemų tradicijos valstybėse, na, valstybėse narėse būti iškreiptos. Kaip žinia, taryboje nėra vieningos nuomonės šiuo klausimu, nors mes irgi pageidautume kartu su jumis pirmininkė pradėti 18 mėnesių kitose darbo grupėse, kad darbas eitų į priekį, tačiau ne darykime žalos toms nacionalinėms baudžiamųjų teisų tradicijoms. Dėkuoju. Um, Ačiū. Pačioje diskusijų pabaigoje panios Makintar prašysiu atsakyti kai kuriuos uh, išsakytus uh, klausimus ir svarbu. Prie mūsų prisijungia vienas šešėlinių pranešėjų, ponas Dejongas. Nenoriu iš karto jūs iš karto įmesti į vandenį, bet jeigu esate pasirengę, galite kalbėti. E, ačiū, atsiprašau, kad e, taip pavėlavau. E, tikrai to nenorėjau, bet turėjau svarbų susitikimą savo šalyje, tik dabar atvykau į, į Briuselį. Dėl to, ką sakė panas Ostara ir pane Matijo, tai, tai labai svarbu, kalbant apie šitą dokumentą tai e, ar nustatyti minimales ar maksimales e, bausmes. E, iki šiol ES tradicija buvo tokia. Priemonėse skirtose baudžiamai teisėje nustatyti maksimalias sankcijas, kad valstybės narės užtikrintų, kad maksimalios galios bausmės būtų atitinkamo linkmens. Uh, Na, o kalbant apie ES e, finansinių e, interesų apsaugą, e, tame dokumente komisija pirmą kartą numatė tokią koncepciją minimalių bausmų. Atrodytų, kad tai nedidelis skirtumas, tačiau tai yra iš tikrųjų labai didelis skirtumas, kalbant apie valstybių narių tradicijas, nes kai kurios taiko minimalės sankcijas, kai kurios netaiko ir tos, kurios netaiko. Uh, E, mano, kad dėl to atskiroje situacijoje teisėjas turi e, priimti sprendimą atsižvelgdamas į lengvinančias aplinkybės, kad uh, įtariamasis ir galų gale kaltinamasis tam tikrais atvejais būtų nubaustas lengvesnė bausmė, kitose atvejuose sunkesnė bausmė, priklausomai nuo aplinkybių. Tai yra fundamentalios e, diskusijos ir, kaip siūlė panas Fosber, reikia tai spręsti horizontaliai. Turime baudžiamosios teisės kontaktinę grupę kurioje vyksta neformalus dialogas, tai e, neformalios diskusijos, tai nėra galutiniai sprendimai. Ir ten vyksta diskusijos dėl to, kaip tai spręsti horizontaliu būdu. Ir būtent e, taip reikėtų daryti. Ir ką aš norėčiau pasiūlyti komisijai, galbūt komunikate ar refleksijų dokumente e, komisija galėtų aptarti, kaip įsivaizduoja minimalių sankcijų, minimalių bausmių vaidmenį Ir tada parlamente taryboje būtų galima kalbėti apie tai, ar, ar patinka ta koncepcija ar ne. Ir tuomet valstybės narės galėtų galvoti, ar, ar vidutinį laikotarpį laikotarp nustatyti. Tai antra, jeigu sutinkama su tuo, kad minimalios bausmės būtų ES lygmenių, tai tuomet logiška pasiekmė, logiška išvada būtų tokia. Jeigu tai yra sunkiausias nusikaltimas, nuo to reikėtų pradėti. Ir manyčiau, kad Europo dirbinėjimas yra sunkus nusikaltimas, su reikia kovoti. Tačiau manyčiau, kad e, priekyba žmonėmis yra dar sunkesnis nusikaltimas, kadangi tai e, pažydžia žmogaus e, asmenį, tą patį fizinį asmenį. Ir iš tiesų e, tinkamas procesas turėtų prasidėti nuo horizontalių diskusijų ir po to reikėtų e, kalbėti apie laiko terminus, e, ką reglamentuoti pirmiausia. Ir komisija na, čia sako, kad ES ir jos finansiniai interesai labai svarbus yra ir todėl reikia tokių sankcijų tais atvejais. Tačiau aš nesu įstikinęs, kad tai yra patys sunkiausi nusikaltimai. Ir kaip tik tai todėl pateikiau pakeitimų pasiūlymus dėl to, kad būtų išbrukta nuoroda į minimalės bausmes apskritai. Ačiū. Na, nežinau, galbūt e, komisija norėtų tarti žodį, galbūt e, ponas Kau. Nu, bet kokiu atveju jūs galite apsispręsti patys. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu komisijos vardu, esu Olafo atstovas. Pirmiausia, e, ačiū pranešėjai už puikų bendradarbiavimą šio klausimu. Ačiū ir už puikų bendradarbiavimą šešėliniams pranešėjams. Taip pat turėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą pirmininkaujančiai e, tarybai valstybei. Kodėl uh, Komisija pateikė šitą pasiūlymą pagal Lisabono sutarties 83 straipsnį. Siekis yra modernizuoti galiojančią sistemą. Antra, pasinaudojom šią galimybę, kad patobulintamėm atgrasomasias priemonės kovojant su euro padarvinėjimu, kovojant su kitų valiutų padarvinėjimu, remiantis Ženevos konvenciją, kad nebūtų diskriminacijos, kodėl reikia e, stiprinti mūsų valiutos apsaugą, euro apsaugą nuo padirbinėjimo. Gauname iš Europolo e, ataskaitas, soktą ataskaitas dėl padirminėjimo masto. Nesenai gavome statistinių duomenų iš ECB. Uh, matome, jog yra tendencija, kuri stabilizavosi dėje ir euro banknotai padirbinėjami vis dažniau ir todėl reikia labai rimtų atgrasomųjų priemonių ir kaip tik tai todėl komisija ir pateikė pasiūlymą. pasiūlyme numatėme minimalės bausmes, atsižvelgiant į ypač proporcingumo principą, kaip tik tai todėl numatėme e, finansinius e, slengščius ir galų gale atskirais atvejais teisėjas priims sprendimas išvegdamas į lengvinančias ar sunkinančias aplinkybės. Taip pat pasinaudojame statistikos e, duomenim, uh, kurie rodo, kad e, daugumoje valstybių narių savo nacionaliniuose aktuose jau yra numatytos minimalios e, bausmės už šį sunku nusikaltimą, valiutos padirbinėjimą Nes e, tai, e, aišku, yra didelė problema ir aukoms, ir valstybėms. Komisija remia tas valstybės narės, kurios galėtų pritarti minimalių e, bausmių įvedimui pagal mūsų pasiūlymą. Ir džiaugiamės išsakytų pritarimu. Na, žinoma, suprantame, kad norima kad aštuonerius metus, daugiausia aštuonerius metus išlaikyti e, turinčią, e, turimą sistemą, galiojantį teisyną. Neturėtumėm panaiky, panaikinti to, kas yra galiojančiam teisynė, nes valstybės narės tai jau perkelia. Ir, aišku, komisija teikia ataskaitas apie atitikti um, standartų perkelimo srityje ir komisija, aišku, nori bendradarbiauti e, su jumis, kad būtų rasti visi reikiami atsakymai. Mes norime, kad bet kokia bausmų sistema būtų proporcinga, kad būtų e, atsižvelgta į atskirų atvejų aplinkybės. Ir, aišku, tokiu būdu e, numatome, kad teisėjai priimtų sprendimus dėl atskirų uh, atveju, kad būtų atsižvelgta į konkrečias aplinkybės. Ir kaip tik tai todėl ir numatėme atitinkamą konstatuojamąją dalį to klausimo. Ir paskutinių klausimų pranešėja e, minėjo tam tikrus nugastavimus dėl jurisdikcijos. Čia rėmėmės pagrindų sprendime numatytą jurisdikciją. rėmėmės ir galiojančiais ES teisės aktais, pavyzdžiui, skirtais e, vaikų e, išnaudojimu. Tai turi būti e, piliečių valstybės jurisdikcija, tai jau yra įtvirtinta teisinė komisija, yra svarbu, kad vyktų šitą diskusiją. Esame pasirengę su jumis bendradarbiauti dėl atskirų pasiūlytų pakeitimų. Dėkui. Thank you very much indeed. I'm going to, uh... Dėkoju. Dabar norėčiau sugrįžti prie pranešėjos. Gal jinai atsakys į pastebėjimus, į klausimus ir dėl taip pat uh, galbūt ta apsauga bus taikoma ne tik euro, bet ir kitoms valiutoms. Gal jinai tai galėtų pakomentuoti, ponė Makintai. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad diskusijos čia popietė buvo labai pozityvios. Dėkuoju visiems e, šešėliniams pranešėjams. Labai svarbu, kad e, bet kokios valiutos padirbinėjimas ES būtų traktuojamas kaip sunkus e, nusikaltimas. Kaip jūs pastebėjote, pirmininkė, tos priemonės skirtos apsaugoti eurą ir taip pat ir kitas valiutas mes iš Jungtinės karalystės atvykusiai labai džiaugiamės, kad svaras irgi bus apsaugotas. Aš manau, kad mes visi norime, kad tokia nusikalstama veikla būtų persikoma bet kokio valstybė narėje. Dėl to, atrodo, visi sutarime, kad tokios priemonės yra svarbios, reikalingos ir kad šitas, šita nusikalstama veikla yra labai rimta. Nesutarime veikiau dėl būtent to minimalių sankcijų bausmių klausimu. Ir man buvo beveik iš visų politinių frakcijų pareikštas palaikymas, kad tokių minimalių sankcijų nereikia. Dėl to aš nesutinku. Ir sakyčiau, kad būtų labai gaila, jeigu mes e, nesutartume ir tuomet nepavyktų tiesiog e, toliau pranešimo paremti. Taigi, aš galiu tik pasakyti, jog atsižvelgsiu visus jūsų komentarus ir visiškai netrukus su šiandienis pranešėjais tarsiuos, ar įmanoma per artimiausią laiką prieiti su to konsensusu. Dėkoju. Jūsų pavardė Makintaja, o aš irgi esu iš Škotijos ir taip pat tikiuosi, kad ne tik e, Junktinės karalystės, bet ir Škotijos e, valiuta bus saugoma. Dėkuoju dar kartą pranešėjai. Ir kaip jūs žinote, balsavimas dėl šio klausimo bus atidėtas ir pranešėjas susitiks su šešėliniais ir toliau mūsų informuos, kaip bus nagrinėjama šitas, e, nagrinėjama šitas pranešimas. Taigi dėkuoju visiems, taip pat ir komisijos atstovams. Kągi. Einame toliau ir dabar bus septintasis punktas. Tai yra trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginimo ar netlyginimo stažavimosi, samnoškos tarnybos ir dalyvavimo oper programoje tikslais sąlygos. Pranešėja yra Cecilė Vikström. Libe komiteto posėdyje Liepos 9 dieną ponė Vikstrom pristatė šitos direktyvos projektą ir pakeitimų data paskutinė buvo nustatyta rugsėjo 10 diena ir 128 pakeitimai buvo pateikti ir pasi... kol kas Tie pakeitimai yra keliomis kalbomis. Aš puikiai suprantu, kad e, vertimai dar rengiami ir jie bus parengti iki 28 rugsėjo. Ir balsavimas vyks e, mūsų komiteto posėdėje spalio 17 dieną. Pirmiausia pranešėjai žodis, o paskiau komisijos atstovai, o taip pat pirmininkaujančiai valstybė bus suteiktas e, e, žodis pakomentuoti pakeitimus. Taigi pirmiausia, Cecilija Vikstrom. Dėkoju. E, ačiū, labai malonu, kad turime progą aptarti šią svarbę direktyvę. Ji apima įvairias žmonių grupės, studentus, mokslinius darbuotojus iš trečiųjų šalių. Komisijos pasiūlymas yra dviejų ankstesnių direktyvų sujungimas. Taip pat pridedant tam tikras papildomas kategorijas. Komisijos pasiūlymas man atrodo labai geras ir mano pranešime, kuris buvo pateiktas prieš pat vasaros atostogas, aš pasiūliau kelis pakeitimus, kurie, man atrodo, dar pagerins šiek tiek tekstą. Man atrodo, kad svarbu gerinti situaciją, turint aiškes, aiškesnės taisyklės ir padidinti ES patrauklumą, kas yra labai svarbu, svarbu nes turime ir toliau pritraukti trečių šalių žmonės atvykti čia dirbti. Mes e, susidurėme su demografiniais iššūkiais valstybės narėse senėjant gyventojams ir nors Europa ir buvo patraukli darbo rinka e, kvalifikuotiems žmonėms, viskas keičiasi, nes kitos šalis yra daug nesėkmingiau veikia pritraukdamos kvalifikuotą darbo jėgą, o ES Mums ne iki šiol labai tai sekėsi padaryti ir dabar pats laikas pasinaudoti šią progą ir šią situaciją pakeisti. Komisijos pasiūlyme gerai yra tai, kad įtrauktos kitos naujos kategorijos, taip pat e, gerai, kad šios nuostatos yra privalomos, e, pagerinant prieigą prie darbo rinkos studentams, užtikrinant geresnės apsaugas ir tam tikrą leidimų uždavimo procedūrą. Labai svarbu, kad pasiūlymas leis studentams ir moksliniams darbuotojams pasilikti šalyje, ieškoti darbo ar kurti verslą, baigus e, studijas ar mokslinius tyrimus. Todėl aš siūrau pratesti šį laikotarpį iki 18 mėnesių, tai yra 6 mėnesius ilgiau negu komisijos pasiūlyme pateikta. Tai taip pat išplėsti teritoriją apsiribojant ne vieną valstybę narę, bet visą Europos Sąjungą. Sulaukiau daug klausimų dėl laikotarpio pailginimo ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tokia situacija yra jau šiandien Vokietijoje. Vokietijoje laikotarpis yra 18 mėnesių baigus studijas ar mokslinius tyrimus Ir e, ši nuostata pasirodė sėkminga, kadangi Vokietija yra ekonomikos variklis Europoje. Galbūt ne visada mums patinka tai sakyti, tačiau šią prasme aš noriu pabrėžti šios nuostatos svarbą. Jeigu tai yra sėkmingai taikoma Vokietijoje, kodėl neišplėsti to visoje Europos Sąjungoje? E, Niderlanduose šis laikotarpis yra 12 mėnesių, Švedijoje 0. Mes išduodame e, mokslinį laipsnį studentams ar moksliniams darbuotojams ir e, duoda jiems 10-12 dienų palikti šalį. Tai nėra sėkmingas pavyzdys. E, nuostatos dėl mokslinių darbuotojų šeimų narių turėtų būti taikomas ir studentų šeimų nariams, turint galvoje, kad šiandien studentai gali būti ir vyresni, baigdami aukštąjį mokslą, pavyzdžiui, e, gaudami magistro laipsnį ir visai gali būti, kad jie jau turės šeimą. Kadangi mes norime pritraukti šios žmonės į Europą, turime palengvinti galimybės jiems tai padaryti. O nuostata, kad valstybės narės panaikintų leidimą, neturėtų būti privaloma. Aš siūlau įvesti e, formuluotę sakančią, kad valstybės narės gali aps, apsarstytų e, aplinkybės prieš atšaukdamos leidimą. Ir jos gali nesuteikti tokio leidimo dėl viešosios tvarkos, saugumo ar sveikatos e, apsaugos dalykų, siūlau pridėti e, dar vieną sąlygą, tai yra remiantis asmeniškų e, prašančiojo elgesių. Praėjusią savaitę turėjome terminą pakeitimams, buvo pateikta daugiau kaip 100 pakeitimų, 128 Dėkuoju kolegams, kurie pateikė tos pakeitimus ir esu įstikinusi, kad jūsų indėlis mūsų pranešimą tikrai pagerins. Daugelis pakeitimų yra skirti tokioms pačioms e, sritims, kaip aš aptariau, išplėsti kategorijas, e, e, tų žmonių kategorijas. Žinau, kad kai kurios kategorijos kelia problemų tarybai, tačiau bent jau išeities taškas yra geras ir aš esu įstikinusi, kad toliau dirbsime bendradarbiavimo ar kompromiso dvasia. Kai kurie pakeitimai taip pat susidra, kalba apie klausimus, kurie, dėl kurių reikėtų dėrėtis direktyvoje, pavyzdžiui, dėl sezoninių darbuotojų ir e, informacinių technologijų darbuotojų. Tai yra horizontalūs klausimai ir aš tikiuosi, kad sustarimai dėl kitų dokumentų prisidės ir prie judėjimo į priekį dėl šio dokumento. Pavyzdžiui, kalbant apie mokesčio lygį, kvotas, mobilumą ir taip toliau. Dabar pradėsime renkti kompromisinius pakeitimus ir aš kontaktuosiu su kitais šešėliniais pranešėjais ir tais nariais, kurie patikė pakeitimus. Kaip jau sakiau, prieš vasarą E, parlamente grafikas yra ambicingas, aš vis dar tikiuosi, kad taryba taip pat bus pasirengusi turėti, gauti įgaliojimus kaip tik galima greičiau, nes tada turėsime galimybę baigti šio dokumento svarstymą, svarstymą iki šios kadencijos pabaigos ir tai būtų puikus tikslas ir didelis pasiekimas bent jau parlamentui. Kaip bebūtų, nežinome, kas šį darbą dirbs kitos kadencijos metu, taigi Jeigu turime galimybę parengti gerą direktyvą, tai taip ir padarykime. Labai ačiū. Thank you. Thank you very much. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis šešėliniam pranešėjam. Pirmiausia, žodis kuracijai Bilt. Ačiū. Ir aš norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą ir Cecilijos Vėkstriom pranešimą. Svarbu suvokti, kad Europos ekonomikai reikia inovacijų ir mokslinio tyrimo, kad būtumėm konkurencingi. Mūsų e, ekonomika intensyviai panaudoja inovacijas ir žinias, tai mes turime būti patrauklus tyriejams, moksleiviams, studentams iš ryšių šalių. Ir nesileidžiant e, į, į detalės, mes turbūt neturėtumėm reglamentuoti, kiek valandų tyrimų turėtų būti Europinių lygmenių nustatoma, tai ne, neturėtumėm nurodyti valstybėm e, narėm, kokie reikalavimai, kokios biurokratinės procedūros būtų labai svarbu, kad viskas būtų supaprastinta, suderinta, kad būtų teisinis apibrieštumas, nuoseklumas ir tai, kas yra pranešime, kad padėtumėm uh, E, judumui ES viduje. Dabar konkrečiais klausimais, e, neliečiant detalių, laiko e, terminai atsakymui pateikti dėl prieimimo. 60 dienų, 2 mėnesiai komisijos pasiūlyme, tai pagristas terminas, tikslingas, nes yra skirtumų tarp valstybių narių, aš manyčiau, kad 30 dienų, mm, tai labai trumpas laikotarpis, visom valstybėm narėm tai būtų praktiškai sunku gyvendinti. Uh, dėl studentų ir tyriejų galimybės likti valstybėje narėje baigus e, studijas ir tyrimas, aš manyčiau, e, daugelį valstybių narių, valstybės pasiūlymas 12 mėnesių didelis patobinimas, e, turėtume būti lankstus. Švedijoje tikrai nenulis yra. Švedijoje yra galimybių, yra nacionalinė teisė ir ten yra numatyta galimybė darbo jėgai atvykti į šalį. Ir jeigu studentas tyrėjas, E, turi darbo sutartį sudaręs, jie gali likti po studijų. Tai iš tiesų ribojamas nelaikas tai yra, viskas priklauso nuo to, ar gali patekti į darbo e, rinką ar ne teisėtų keliu. Remiamasi tokiu principu visada, kad nebūtum priklausomas nuo valstybės socialinės apsaugos sistemos, kad galėtum pasirūpinti savim. Dėl galimybės dirbti studentams aš pasiūliau pakeitimą dėl to, turėtumėm nesileisti detalės, turėtumėm nustatyti principą, kad studentai turėtų turėti galimybę patekti į darbo rinką studijų metu Dėl to, ar turėtumėm nustatyti šioje direktyvoje, kiek valandų jie galėtų dirbti, ar ne, neturėtumėm to daryti, nes čia kišamės valstybių narių darbo teisę. Ir aš manyčiau, kad reikėtų pranešime į tai atsižvelgti, kad viskas turi būti suderinama su atitinkamom nacionaliniam darbo sistemom. Dėl vienodų sąlygų taikymo aš norėčiau paklausti komisijos ir paprašyti, galbūt galėtumėt paaiškinti 21 e, straipsnis ir 36 konstituojamoje dalis vienodos sąlygos. Neaišku, kokiom grupėm taikomos tos vienodos sąlygos ir labai svarbu tai žinoti, kadangi ką tik tai patvirtinome vieno bendro leidimo direktyvą dėl e, judumo sąjungos viduje. Kaip sakiau, e, tai labai svarbu kad būtų galimybė toliau nuvykti į kitą valstybę narę. Tokie klausimai kaip e, studentų šeimos susijungimas, galimybė pasinaudoti e, šeimos išmokom ir kokiom kategorijom judumas sąjungos viduje turėtų būti taikomas. Apie tai galime toliau diskutuoti ir lauksiu bendro darbo su jumis, Cecilija, ir kitais šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Um, now... Um, Dėkui. Dabar paprašysiu ponios Head, kuri kalbės Tanios vardu. Dėkoju Tane Fajon vardu, kuri yra šešėlinė pranešė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už puikų darbą, puikų bendradarbiavimą. Mes savo frakcijoje iš tiesų galime paremti jūsų pranešimą. Mes parengėme 17 e, pakeitimų ir jie buvo aptarti. Š šešėlinių pranešėjų posėdėje. Tiek būtų nu, pastabų. Dėkuoju, norėčiau paprašyti poną Verdžę kalbėti šešėlinio pranešėjo vardu. Dėkuoju, aš pirmiausia norėčiau atsiprašyti, nes jisai e, negalėjo dalyvauti posėdėje dėl tam tikrų šeiminio aplinkybių, kurios yra laimingos. Kaip gerai pastebėjo pranešėja, šita, šitie teisės aktai yra tikrai įgavę gerą pagreitį ir kultūros ir švietimo komitetas šitų priemonių reikalauja jau seniai, siekdamas, kad e, į mūsų šalis atvyktų trečiųjų šalių piliečiai, tam tikrų kategorijų piliečiai. Pateikti pakeitimai siekia supaprastinti situaciją ir dabar jau valstybėms narėms tenka atsakomybė jos e, patvirtinti, nes čia yra jautriausias rytis. Puikiai suprantu EPP poziciją, bet e, antra vertus, sakyčiau, kad reikia paskatinti valstybės narės laikytis žmogaus teisų hartijos ir visos hartijos. Taigi ieškokime to balanso, kokios yra valstybių narių ir Europos Sąjungos kompetencijos, neiškreipime tos pusiausvėros. Deja, valstybės narės e, laikosi tokios pozicijos, e, kokios mes nelabai tikimės. Norėčiau, kad, aišku, tas bendradarbiavimas tęstųsi ir toliau ir džiaugiuosi iš anksto dėl jo. Ačiū. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį komisijai, aš pats norėčiau tarti trumpą žodį, kadangi esu šešėlinis pranešėjas. Aš žinau, kad šita priemonė yra nebloga, siekiama padidinti ES patrauklumą, kad jinai taptų kaip e, kvalifikuotų migruojančių darbuotojų vieta. Mes gyvename konkurencingame pasaulyje ir mums būtina, kad į ES atvyktų konkurencingi ir kvalifikuoti darbuotojai. Daugelio ES valstybių vyriausybių tikslas yra sumažinti emigraciją ir emigracinių sistemų reformoms būtina vis dėlto taip pat galvoti ir apie galimybės, kaip pritraukti kvalifikuotus darbuotojus, mokslininkus, bet ir studentus ir akademinius sluoksnių darbuotojus. Manau, kad daugelis priemonių, kaip pritraukti darbuotojus, vykdomos nacionaliniu lygmeniu ir emigracijos politika dažnai yra nacionalinių politikų, politikų nevykusi, e, nevykė bandymai. Valstybės narės, mano supratimu, turėtų pačios spręsti šitos dalykus. Tačiau reikia užtikrinti visoms pusėms, kad mes aiškiai suprastume vieną dalyką, kad mes neremėme arba smerkiame tokius veiksmus, kuriais užkirtamas kelias kitų valstybių piliečiams atvykti į mūsų valstybės ir e, pritaikyti savo e, sugebėjimus. Tai aišku, mes dar tęsime diskusijas, o dabar norėčiau išklausyti, ką komisijos atstovas galėtų pasakyti šio klausimu ir kokią perspektyvą jis mums pateiks. Dėkoju pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Vikstrom už pranešimą, o taip pat ir parlamento nariams, kurie pateikė pakeitimus. Jie atitinka mūsų patiktą pasiūlymą, jo kryptį ir kitas įk net ir siekia dar didesnių tikslų. Taigi viskas klostosi gan neblogai. Diskusijos dar tik prasideda, dėrybos taip pat, bet e, jau susidaro įspūdis, kad jos įgavo neblogą pagreitį. Mes komisijoje tikrai remsime šitą procesą, siekdami kaip įmanoma greičiau sutarimo. Bandysime išsaugoti tą ambicingą tekstą, Dėl antrosios dalies nesirašėme žengti žingsnio atgal, nes jau dabar yra dvi direktyvos ir yra tos dvi galimybės, tačiau šioje vietoje neturėtume žengti žingsnio atgal. Tai yra labai svarbus susivienos. Taip pat dar kartą noriu padėkoti e, už visus pateiktus pakeitimus, kurie atitinka ir mūsų pakeitimų dvasiam dėl kai kurių pasiūlymų, kurie yra privaloma. Mes sudėlėme dėmesį konkurencingumui, kaip e, pritraukti kompetitingus darbuotojus, studentus, bet taip pat tai susiję ir su kultūriniais mainais, kova su tam tikrų sluoksnių, gyventojų sluoksnių išnaudojimu, tai taip pat yra galimybė patekti į darbo rinką ir galimybė studentams bei mokslininkams pasilikti po studijų ar tam tikro projekto, tęsti e, savo studijas arba dirbti. Tai yra galimybė jiems pasilikti tam tikromis sąlygomis gyventi, jeigu jie, sakykime, susiranda darbą ar įkuria įmonę ir tuomet e, galios nacionalinės taisyklės tokiais atvejais. Dar toliau siekiantis e, mūsų pasiūlymo aspektai Juos mes aptarsime, aišku, diskusijų metu. Taip pat turėtume nepamiršti, kad yra ir tam tikro lygio suvienodinimas teisės nuostatų. Leidimo gyventi atėmimas arba nesuteikimas turėtų būti pasirinktinas. Valstybės narys turėtų pačios nuspręsti tą patį galima būtų taikinti ir dėl gyvenimo sąlygų. Dėl e, mobilumo tarp valstybių. Akivaizdu, kad tai yra šios direktyvos pridėtinė vertė ir nauda. Tikiuosi, kad e, čia nuolaidų mes nedarysime ir pasinaudosime šiandieninėmis galimybėmis e, siūsti signalą, kad mes greitai prieisime taip pat sutarimo dėl e, rengiamų naujų teisės aktų, be kitako ir dėl sezoninių darbuotojų direktyvos. Buvo taip pat pateiktas klausimas dėl teisių. Aš galbūt jį galėčiau įsame paaiškinti. Aš manau, kad diskusijose mes galime įsameu nagrinėti teisių klausimų. Kas tai turima omenyje? Toliau, vienodas požiūris, kurį reglamentuoja vienas leidimas. Jis būtų taikomas ne tik tiems asmenėms, kurie dirba, bet taip pat ir tiems, kurie turi leidimą dirbti. Tai yra dvi kategorijos. Taip pat į šią kategoriją patenka ir studentai, ir mokslininkai, tyrėjai, bet mes norime e, eiti dar toliau su leidimo direktyva mes siūlome, kad mokslininkams nebūtų taikomi jokie apribojimai. Taip pat e, ir išmokos šeimos nariams. Tai nėra naujas siūlymas, tai e, mūsų teisinė galiojančios taisyklės, o mes siūlome dar daugiau. Tai yra tas nuostatas, kurių dar nėra vieno leidimo direktyvoje, mes siūlome uh, kad e, mokiniai, moksleiviai, e, stažuotojai ir mokslininkai turėtų tokį pat, tokias pačias teises gauti prekes ir paslaugos kaip ir to šalies piliečiai. Tikiuosi, kad tokios, e, tokie pasiūlymai bus naudingi ir kad mūsų diskusijos stumsis į priekį, taip pat ir techninių lygių. Dėkuoju. Um... Labai ačiū Jums. Dabar norėčiau pasveikinti Lietuv... pirminkaujančios šalies Lietuvos atstovus. Pone Evelina Gudzinskaitė. Tam išgirsti Jūsų nuomonę. Ačiū, ponė pirminkė. Man didelė garbė kalbėti tarybos vardu. Todėl norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už labai aktyvų darbą analizuojant šį pasiūlymą ir rengiant pakeitimus ir tai paskatins tarybą taip pat pasistengti pagreitinti darbą. Mes antrą kartą analizuojame tekstą, tačiau e, dirbame tikrai labai greitai ir jau dabar galime matyti bendras kryptis, e, kokios pozicijos link taryba juda. Taigi išklausus jūsų pristatytų pakeitimų, tai turiu pasakyti, mes galėtume iš tikrųjų pritarti kai kuriems iš jų, nes būtent tai aptarėme taryboje taip pat, pavyzdžiui, kad reikia tekstą toliau patikslinti, reikia apibriežti priimančios uh, pirmančio subjekto savoką. Taip pat straipsnis dėl vienodo traktavimo turėtų būti performuluotas. Taip pat klausiausi ponios Koratsa Bilt, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę. Noriu padėkoti jums už tai, kad reikia daugiau lankstumo, kalbant apie patekimą į nacionalinės darbo rinkos sistemas, nes būtent apie tai diskutuojame ir taryboje sistemos skiriasi tarp valstybių narių, todėl reikia daugiau numatyti lankstumo. numatant e, galima darbo trukmę valandomis. Apskritai norėčiau priminti kontekstą, kuriame deramasi dėl direktyvos. Jau keletas metų praėjo nuo ekonominės krizės pradžios, kai kurios uh, valstybės narės turi didžiulį nedarbą, kai kuriuose jaunimo nedarbas e, siekia netgi pusę. Aš e, tikros statistikos nežinau, tačiau apskritai taryba atsižvelgia ir į situaciją įvykus ekonomikai krizai savo darbo rinkose. Todėl tarybos, taryba, valstybės narės nori apsaugoti savo darbo rinkas ir todėl taryba šiek tiek yra atsargesnė žvelgdama į šį pasiūlymą, todėl e, taryba norėtų numatyti daugiau saugiklių, kad nebūtų pik sistemomis, e, kurias numato ši direktyva. Todėl bet kokios parlamento iniciatyvos, kurios siektų daug daugiau negu numatyta pradėjame komisijos pasiūlyme, bus e, priimamos e, su dideliu atsargumu taryboje. Kasgi dar? Žinoma, mes sutinkame, kad mokslininkai ir e, studentai apskritai protas e, tenkatis iš trečiųjų šalių turėtų turėti galimybę dirbti Europoje. Taryba pozityviai žiūri į tai, kad būtų palengvintas judumas ES viduje ir komisijai taip pat pritarėme, kad svarbu užbaigti darybas e, dėl perkelimų bendrovių viduje, nes tai būtų įkvėpimas, tai būtų modelis sukurti ir judumo sistemą ES viduje šioje direktyvoje. Aišku, ši sistema nebūtų tokia pati, bet tai galėtų būti, um, kita direktyva galėtų pasirnauti kaip modelis. Tiek šiandien galėjau pasakyti ir uh, džiaugiuosi, kad uh, jūs uh, greitai dirbate ir tikiuosi, kad greitai baigsite pasartyti pakeitimus. Ačiū Jums už išsamius komentarus. Dabar norėčiau paprašyti pranešėją ponę Vekstram užbaigti, na, rezimuoti šią diskusiją. Voting yours. Ačiū, pirmininkė, pacituosiu Jūs. Gyvename konkurencijos pasaulyje, turime tai suvokti. Kai kurie kolegos sakė, svarbiausia konkurencija, inovacijos, ES privalom padaryti patrauklesnę, aukštos kvalifikacijos darbo jėgai ir kaip e, kolegė Koracija Bilsekė neturėtumėm didinti biuro, biurokratiją, bet turime siekti suderinimo, turime siekti teisinio apibrieštumo ir turime palengvinti žmonėm galimybėm palikti žmonėm, kai jau jie atvyko. Nes uh, Mes teikiame aukštą išsilavimą, e, doktorantūros studijas, turime sveikinti tos žmonės, kurie gavo puikų išsilavimą iš mūsų universitetų ir turime leisti jiems likti ir dirbti mokslinį darbą įvairiose sritise Europos Sąjungoje. Dabar grįžtant prie to, kas buvo sakyta, uh, tinkamos pusiausvėros siekis. Kai kurie kolegos tai minėjo, esu tikra, kad tai galima padaryti. Žinome, kad taryba nori eiti kartais kitokią kryptim. Tačiau esu tikra, kad rasime tą puikią kompromiso dvasę ir pasieksime gero rezultato. Tačiau turime nepamiršti, kad per daug kvalifikuotų jaunuolių gauna uh, daktaro laipsnį mūsų universitetuose ir iš karto išvyksta nusipirkę biletą tik į vieną pusę ir vyksta į Kanadą, JAV, Australiją. Mes suteikiam jiem išsilavimą, bet niekad nepasinaudosim e, jų turi, e, turimom žiniom turime tai e, sustabdyti, nes protai nuteka ir mano šalyje, kai kuriuose kitose e, šalise, apie tai turime rimtai galvoti, turime tai e, sustabdyti. Žinoma, galite toliau teikti argumentus apie situaciją įvairiose valstybėse narėse, bet uh, Vieną valstybę narę labai gerai pažįstu, vienam universitetu buvau valdybos narė ir rektorius man sakė, kad tai yra pagrindinė problema, kurią reikia spręsti. Kai kurie šitų mokslininkų dirbs mokslinį darbą, spręs problemas susijusias su energetika. Žiūrėk, kodėl mes turime jiems suteikti puikų išsilavinimą ir po to stebėti, kaip jie išvyksta iš mūsų žemynų. Tai didelis iššūkis ir mes turime būti ryštingi, turime būti atviri ir mes patys neturime nustatyti papildomų apribojimų, biurokratinių reikalavimų, tikrai turime žvelgti plačiau ir e, dirbti su šituo dokumentu, e, galvodami plačiau, orientuodamėsi į ateitį. Ateityje kils vis daugiau iššūkių. Jei bus lankstumas, jei bus atvirumas, galėsime užtikrinti kad sąjunga būtų tokia, kurioje būtų galima viduje laisvai judėti, kad būtų stipri sąjunga, kur būtų dėgiamos inovacijos, kuri galėtų konkuruoti. Ir e, turime būti ambicingi. Noriu padėkoti visiems prisidėjusiam prie diskusijų ir labai lauksiu tolesnio bendro darbo su jumis papunkčiui, pastraipsniui ir manau, kad ilgainiui mus lydės sėkmė. Dėkui. Šitas, yeah, because... Dar mes nepabaigėme, nes ponia Papadopolų parengė e, nuomonės projektą ir jinai norėtų tarti žodį, taigi jai dabar sutikimas žodis, prašom. Dovanokite, kad anksčiau neatvykau, aš norėčiau pasakyti, kad man labai patiko atliktas darbas, ypač visas komitetų ir taip pat atskirai Sicilijos darbas. Tikiuosi, kad diskusijos tęsis ir toliau, nes mums reikia pasiekti tam tikros pusiausvyros. Aš nesu kažkokia siaurai mąstanti ir kaip ir kiti žmonės situacija Europoje šiandieną yra e, tikrai sudėtinga. Buvo kalbėta apie smegenų nutikėjimą. Ir žmonės, kurie yra įsilavinę, e, Pavyzdžiui, mano valstybėje, Ispanijoje, Graikijoje ar kitur, taigi, nesant darbo iš tų šalių išsilavinę žmonės išvyksta, jie nevyksta į Vokietiją, į Australiją ar kitur, jie darbų ieško arabų valstybėse, nes tenai galimybės yra geresnės. Šį klausimą nagrinėjau iš užimtumo aspektų pozicijų ir manau, kad labai gerai, jog mes įtraukime komisijos pasiūlymus. Tačiau kai kuriais klausimais, kai kuriuose punktuose mes turėtume labiau išdiskutuoti visus aspektus. Jeigu jūs iš esate iš Švedijos, iš e, Graikijos ar iš centrinės e, Europos e, valstybės, tai jūsų situacija yra nevienoda. Ir jeigu yra, sakykime, ES laisva darbo vieta ir atvyksta trečiųjų šalių studentai ir gauna dar stipendiją, tai situacija turėtų būti vienoda tiek sąlygos vienodos tiek mums, tiek e, trečių šalių piliečiams. Situacija netokia, kaip pavyzdžiui, vykstate į JAV, nes po studijų jūs turite grįžti atgal į savo valstybę. Taigi, gerai įsilavinę europiečiai privalo iš JAV grįžti namo, tuo tarpu kitų valstybių piliečiai yra paliekami. Tiesos reikia ieškoti kažkur per vidurį. Neturėtume būti labai optimistiški, nes jeigu mes e, prisirinksime tokių išsilavinusių darbuotojų ir pasikėsim su šeima, įpakviesime jų šeimas, tai Europa pasikeis. Būkime atidus. Padarykime nuostatas pasirenkamas, o ne privalomas. Skaitydama šį dokumentą, sudariau įspūdį, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą, kur suplakama į vieną vietą tiek daug trečių šalių piliečių kategorijų, kad man supratimu neįmanoma jų visų čia suvienodinti. Reikia jas diferencijuoti. Todėl labai noriu pasveikinti ir padėkoti Cecilijai už sunkų darbą ypač e, kai jinai nagrinėjo situaciją iš užimtumo perspektyvos, bet kaip jau minėjau, mums būtina rasti pusiausvyrą, subalansuokime įvairius aspektus ir nesuteikime ypatingų privilegijų tokiems e, žmonėms ir nepamirškime kad situacija tarp Europos valstybių irgi yra sudėtinga. Ir nepažeiskime taip pat ir subsidiarumo principų, nes kai kuriuose situacijose valstybės narės turėtų e, pačios paskutinį žodį tarti. Dėkuoju už žodį. Labai ačiū už jūsų indėlį į diskusiją. Tai labai naudinga. Noriu priminti, kad Balsavimas įvyks 17 spalio. Aštuntas klausimas. Jo svarstymas yra atidėtas. Pone Benova dėja negalėjo šiandien atvykti į posėdį, todėl nebus keitimasi nuomonėmis, tačiau reikia numatyti terminą pakeitimams, kad galima būtų toliau dirbti su šiuo dokumentu. Todėl pakeitimų terminas siūlomas rugsėjo 24 dieną, jos vidurdienis. Na ir aš dabar ketinau pereiti prie protingųjų sienų paketo, tačiau tai šis jauninantis įvykis turės palaukti mūsų iki rytoj 9 ryto, taigi šiandien galite palsėti ir e, palsėję sugrįžti į posėdį rytoj 9 val. Na, o tuo tarpu baigiamas šis šios dienos posėdis. Gero vakaro. <laughs>